paprasta arogantiška sakyti, kad e, kultūros, e, kultūrinės vertybės Irane yra teisėtas karinis e, tikslas. Amerika turi didžiulį karinį biudžetą ir jie turi kažkur kariauti ir panaudotas lėšas. Ponas Kubilis, prašom. Gerbiama vyriausiai galiotinė, gerbiami kolegos gerbiamas vyriausiasis įgaliotinis, gerbiami kolegos, Irano, Irako e, e, situacija e, eskaluojasi visuose regionuose, mes matome veiksmus, kurie tampa vis agresyvesni ir matome destabilizaciją artimuosiuose rytuose ir Iranas, Irakas, Irako veiksmai plinta E, į vakarus ir į rytus. Ir e, šitas e, jausmas juos ragina tam, tapti dar agresyvesniais. Ir dėl to NATO ir ES turi rodyti didesnį buvimą. Ir mes kalbame apie mūsų strateginę autonomiją. Ir mes turime gebėjimą parodyti savo tikrą strateginį autonomiškumą kaiminystėje Pone vicepirmininkė, per klausimus e, užsienio reikalų komitete jūs labai um, užtikrintai sakėte, kad Europa, jeigu nori tapti globaliai reikšminga, ji turi uh, į, užtikrinti stabilumą savo kaiminystėje. Uh, svarbu, uh, pats laikas įgyventi šitą viziją. Dėkoju. Dabar vieną minutę, ponė Santos. Dobrigada. O início deste ano no Médio Oriente ficou marcado pela ação unilateral e irresponsável dos Estados Unidos que reduziu E, iš tiesų, tai, kas atsitiko šių metų pradžioje ir visa ta eskalacija, e, tai viskas kilo dėl Amerikos ir dėl to, kad buvo nužudytas generolas Suleimani. E, reikėtų pasiaiškinti, kas, vis, kas, kas buvo, kodėl ir kaip viskas skubiai daryti, tačiau dar reikia pasiaiškinti tokius dalykus kaip E, Ukrainos lėktuvo numašymas, ES turi pasistengti skatinti dialogą e, ir sušvelninti spaudimą bei ginti žmogaus teises. Iranas, e, Irano žmonės eina į gatves, reikalauja reformos, reformų dabar ne, tu, politiniuose sprendimuose turime būti tvirti, sviruoti negalime. E, reikia pabandyti išgelbėti branduolinį susitarimą. Šis susitarimas buvo labai ilgai tar, taikomas, jisai labai svarbus regionui ir visam pasauliui. ES reikalaujama uh, vienybės e, ir ryštingumo ginant šį e, susitarimą. Yes, Dėkuoju, pirmininkė. Pastarieji įvykiai Irake ir ne mums rodo, kiek gležna yra pasaulio, gležnas yra pasaulio stabilumas, eskalacija niekada nėra toli. Be to mes turėjome suvokti, kad Europa turi sutelkti savo jėgą ir apsaugoti mūsų globalius interesus. Mes turime daugiau kalbėti vienu balsu paremti, turime pasiremti rimtais kariniais pajėgumais. Labai gerai, kad Europa nori šitą idėją išlaikyti, tačiau taip pat turime įspėti Iraną. Ir kaip ES mes turime būti griežti, kad apsaugotume Irano tautos demonstracijas ir mes turime inicijuoti dialogą tarp JAV ir Irano. Tai yra vienintelis kelias į priekį iš šitos sudėtingos situacijos. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ponas Butikofer, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Vyriausias įgaliotinė, norėčiau kalbėti realistiškai. Mūsų Europos ranka šiame konflikte yra silpna, vaidmuo mažas, tačiau jeigu mes norime prisijimti atsakomybę rimtai, tai mes turime būti kartu ir e, viską gerai koordinuoti ir koordinavimas turėtų būti e, minėto e, Um, sustarimo rankose. Mes norime apsaugoti tą bendrąjį uh, išsamų veiksmų planą. Tačiau mes turime prašyti iraniečių imtis uh, veiksmų ir kitose uh, užsienio politikos dimencijose. Kaip mes turime išlaikyti šito plano gyvybingumą? Um, jis turi būti funkcionalus ir komisija turėtų prisijungti ir um, tapti Instex partneriu ir įdėti kapitalo. Uh, Mes turime daug tamsių debesų ir turime vieną vilties kibirkštėlę, tai yra Irano piliečių įsitraukimas ir visai neseniai ir Irako įsitraukimas. Ir e, mes ES efektyv, turime parodyti efektyvų bendrą solidarumą kartu su jais. Dėkoju. Dabar pane Kempa vieną minutę. Atsiprašau, mano klaida. Ponas Mayer, po to ponia Kempa. Ponas Kempa dabar. Thank you, Mrs. President. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju, kai, ką mes šiandieną pamatėme, tai yra ego demonstravimas iš abiejų pusės, pusių ir tai yra pavojinga. E, e, viena vertus mes vadovaujamės vidaus politinėmis priežastimis. JAV kritikuoja e, E, ter, terorizmus. Iranas tu, turi e, užtikrinti, e, e, Iranas savo režimu bando užtikrinti, kad žmonės, e, kurie yra gatvėse, būtų nuraminti. Ir e, mes taip pat žinome, kas atsitiko su keleiviniu orlaiviu, kuris buvo nu nušautas. Ir e, lapkritį Trumpas, Trumpa, e, Trumpas bus renkamas, bus prezidento rinkimai ir e, jam labai palankus yra toks stipros įvaizdis. Irano režimas yra paremt, paremtas tarptautiniu solidarumu. Dėkoju, ar jūs e, iš pono Butikoferio klausimą priimsite? Prašom, gerbiamas Maier. E, jūs kalbėjote apie e, nelaimę po to, kai buvo nušautas orlaivis. Ir manau, kad šita, šitie parlamento rūmai turėtų sulaukti atsiprašymo, nes jūs negalite e, to įvardinti kaip kažkokią nelaimę. Tai labai ciniška. Pone Majer. Pone e, e, Budihofer. Na, ir jūs turbūt turėtumėte žinoti, kad Iranas pasakė, jog tai buvo netyčia padaryta, tad neišnaudokite uh, aukų uh, paminėjimo dėl savo pigių tikslų. Dėkuoju, ponė Kempa. Dėkuoju, pani Przewodnicząca, Wysoka Izbo. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Situacija rimta. Tačiau aš manau, kad tai nepateisina, jog parlamente rėktumėm, kad Viskas yra dėl arogancijos. ES turi daug instrumentų, daug galimybių, ne tik tais diplomatinių, aš čia turiu galvoje e, paramos e, vystimui, e, humanitarinės pagalbos priemonės. Daug galimybių turime siūsti karinės misijas mm. Aš manau, kad tikrai nėra reikalo rėkti, kad visi kariškiai išvažiuotų iš šių šalių, kaip tik tai šiai šaliai reikia padėti, jai reikia stabilumo. Situacija ir toliau lieka rimta. Plenarinio posėdžio metu mes kalbėjome apie e, e, izidų krikščionių padėtį. Mes žinome, kad kai kurie regionai yra e, nuginkluojami, kad galėtų juos sugrįžti krikščionys. E, aš tikrai manau, kad žodžiai apie aroganciją nėra pagristi. Europa e, gali veikti šiame regione ir turi pasinaudoti šią galimybę. Dėkoju. Dabar ponas Botenga. Vieną minutę. Dėkoju. Donaldas Trumpas E, gazdina, pirmiausia, gazdina mūsų bendrapiliečius Europoje. Žinote, kad Twitterėje hashtag trečias pasaulinis karas e, kabojo keturias dienas ir jūs negalite pasmerkti Amerikos prezidento veiksmų. Nesuprantu, E, tačiau girdžiu, kad Europą raginama daryti e, daugiau negu daro. Žinote, kad e, Irane, Afganistane ir kitur Amerika dalyvavo, įsikišo. Ar matote, kad kokią katastrofą iš to išplaukėte? Tai jūs norite dar daugiau katastrofų, jeigu norite nuraminti mūsų piliečius, tai tada gal. E, E, pasižiūrėkime jo į NATO, kuris mus e, skatina vykdyti tokią politiką, kuri, kurią vykdo, e, vykdo Trumpas. Galų gale reikėtų, reikėtų kažkaip nukreipti savo jėgas prieš Iraną, kuri greuna ekonomiką, žmonių teises ir skriaudžia apskritai savo visus žmonės. Toliau ponas Petin. Prieš kalėdą sakiau parlamente, kad branduolinis sustarimas su Iranu, bendrasis veiksmų planas yra miręs ir mums reikia skubiai B plano. Pone Boreli, man nėra malonu tai pasakyti, bet tai yra tiesa. ES turi pabusti. Bendrasis veiksmų planas nepalaiko saugumo ir taikos, jis daro dabar priešingai. JAV pastraukė iš sustarimą, Iranas pradėjo savo e, urano centrifugas Vokietija, Prancūzija ir Britanija pradėjo ginčių mechanizmą, Iranas e, priekaištauja ES narėms. Tam, kad nebūtų branduolinių ginklų, Irane gražinkime priekybą, išlaiskinkime politinius kalinius, sugražinkime draugystę ir su Vašingtonu, ne tik Teheranu. E, priešingai viso, visoms kalboms čia planas B reikia pri, yra priversti Iraną stabdyti savo atakas prieš JAV. Po to ES gali padaryti geriausiai, ką moka, tai yra prekiauti. ES turi pripažinti, kad tik JAV turi išteklių, santykių, ryšių ir e, e, ugnies, kad e, sukurtų alternatyvą jungtiniam plano, veiksmų planui ir taikai regione. Ačiū toliau, ponas Tubi. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, vyriausias įgaliotinė. Iranas numušė keleivinį lėktuvą. Visi 126 keleiviai žuvo. Todėl mūsų mintis skiriamas jų šeimoms. 70 aukų buvo 17 aukų buvo švedai. Aš norėčiau pasmerkti, kad pasmerktumėte e, griežčiau šį lėktuvo numušimą ir pareikalautumėte visapusiškų kompensacijų. Žuvusių šeimos turi teisę žinoti, kas įvyko ir jos turi gauti kompensacijas. Taip pat e, aiškiai turime pasakyti. Matome, kad e, vyrauja protestai prieš režimą Irane ir tokiu metu ES turi paremti demokratinės jėgas e, šioje šalyje. Ačiū. Toliau pana Guteland vieną minutę. Pirmininkė, vyriausias įgaliotinė, saugumo situacija Irane yra labai sudėtinga. Esame ar šalia ant karo bedugnės krašto santykiai tarp Irano ir JAV yra labai sunkus ir prasti. ES turi kažką daryti, kad sumažėtų įtampa. Reikia plėtoti mūsų pačių politiką Irano atžvilgių. Aiškiai teigiant, kad mes norime taikios ateities, e, kad būtų gerbiamos demokratinės žmonių teisės. Praėjusią savaitę buvo numuštas nesiknai e, lėktuvas ir žuvo 176 keleiviai. O priežastis buvo ta įtampa kilusi tarp JAV ir Irano. 17 iš keleivių, kurie žuvo, buvo švedų pilietybės, kai kurie iš jų jaunimas ir vaikai. Turime pareikalauti visapusiško tyrimo. Valstybės narės turi gauti visą informaciją apie savo piliečius. E, jų šeimos turi sulaukti kompensacijų ir turime padėti toms šeimoms šios nelaimės akivaizdoje. Ačiū toliau, pane Porit, vieną minutę. Komisijos nariai Borelį. Esant čia įtampai tarp Irano, JAV ir Junktinės karalystės, ES turi tapti tarpininkę. Bet kokios diskusijos su Irano puse turi e, pirmiausia būti skirti e, Europos piliečių teisų prioritizavimui. Mūsų piliečiai yra laikomi uždaryti, skaitant mano bendrapilietį, kuris keturis metus, kuri keturis metus jau yra kalėjime. Elgesys su ją e, yra kaip su įkaitė. Nazanino vyras yra šiandien šiame parlamente, šiandien ir rytoj. Ir aš raginu priimti kvietimą ir susitikti su mumis. Jis ir kitos neteisėtais laikyto ES piliečių šeimos nori, kad jūs labiausiai rūpintumėtės jų mylimais žmonėmis. Žmogaus teisės nėra tiesiog gražus dalykas, dėl jų dėrėtis negalima. Turi būti saugu keliauti ir Tai turi būti bet kokia dabartinė ar ateities sustarimo su Iranu dalis. Ačiū. Ačiū toliau, pana Grigorova. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. E, Irane kenčia taikus protestuotojai priespauda prieš savo piliečius ir teroristinių grupuočių finansavimas negali nesusilaukti tarptautinių pasiekmių. Jeigu galime remtis istoriją, režimas paprastai taip nepasikeis. Libija, Irakas, Afganistanas, sąrašas įvairių įsikišimų, kurie nepavyko, gali būti ilgas. Kečiamasis į sekino versti režimą yra blogas pasirinkimas. Europiečiai turi pasakyti mūsų amerikiečių draugams, kad raketų šaudimas nestabilizuoja regionų. Diplomatiniai, ekonominiai, saugumo sustarimai taip pat, pat padaro. Pana Borelį, aiškiai pasakykite jungtinėms valstybėms, kad europiečiai nerems karinių intervencijų Irane. Mes remiame taikius protestuotojus, remiame ekonominį ir saugumo bendradarbiavimą su Iranu, jeigu laikomas žmogaus teisų ir e, laisvių principų. Ačiū. Toliau. Vieną minutę, ponė Sardonė. Sulla crisi tra Stati Uniti e Iran. Kalbant apie e, krizę tarp JAV ir Irano, e, smurtas tarp smurtas ir Irake sulaukė um, Europos reakcijos. Mes turime su tuo labai greitai uh, susitvarkyti. Suleimanis buvo pristatytas kaip kažkoks didvyris netgi Europoje. Ir buvo daug tylima dėl to, jog buvo numuštas Ukrainos orlaivis, kuriame žuvo 170, daugiau kaip 170 žmonių. Taip pat išpolis Bagdade prieš JAV ambasadą, dalyvaujant Iranui, dėl to nediskutuojama. Taigi tūkstančių tūkstančiai žuvo, daug yra suimta ir kankinama Irane, internetas Irane yra cenzuruojamas. Visi šitie klausimai turi būti keliami ir yra visiškai aišku, kad finansuojamas ir terorizmas. Tai daro Iranas. Nepriklausomai nuo to, ponia Mogerini praėjusiais metais bendravo su Irano pareigūnais, neiškeldama šitų klausimų. Ir dabar yra visiškai akivaizdu, kad Irane yra labai pažeidžiama žmogaus teisės. Dėkuoju. Ponas Kuliogulų, ponė Borelį, turiu pasakyti, kad mane nustebino jūsų pasisakymas, jūs užmiršote keletą dalykų. Visų pirma, kas apsitraukė iš brandolinio sustarimo, ponas Trumpas, kas buvo nužudytas, ponas Suleimanikas jį nužudė, ponas Trump, Trumpas ir kas, kas sustiprėjo dėl tų veiksmų ir kas sustiprino radikalų Irane pozicijas Trumpas. Aš esu iš šalies, kurioje vienintelis ministras kur tik vienintelis ministras pirmininkas pritarė tam nužudimui be pono Johnsono ir pono Netanjahu. Ką aš bandau pasakyti? Žinoma, mes turime daryti spaudimą Iranui, kad jis laikytųsi susitarimo, ir kad e, laikytųsi demokratijos. Tačiau mes turime daryti spaudimą ir kritikuoti Junktinės Amerikos valstijas, nes priešingų atveju Trumpas e, laikys mus e, savaime suprantamų dalykų. Ačiū dabar ponas Mandl. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos, keturiomis trumpomis mintimis pasidalinsiu per šią minutę Pirmoji yra tai, koks egzistuoja skirtumas tarp JAV ir Irano. Kas yra Iranas ir kokią reikšmę turi sustarimas dėl branduolinės programos ir ką gali ES nuveikti. JAV yra e, sena e, įsitvirtinusi demokratija, Irano valdymo režimas totalitarinis, nuolat pažinėjantis žmogaus teisės, mane stebina, kad e, taip pat ir šioje salėje kairieji ir dešinieji populistai šias dvi valstybės stato į vieną gretą. Iranas tačiau yra tarptautinės teisės subjektas, su kuriuo pasirašėme susitarimą dėl brandolinės programos, kuris svarbus siekiant užkirsti kelią Iranui pasigaminti brandolinį ginklą. Ten yra ginčių sprendimo mechanizmas, kurio reikia pasinaudoti Europos Sąjunga turi elgtis taip, kaip pasiūlė Austrijos užsienio reikalų ministras Scheinbergas, e, siekti tarpininkauti tarp JAV ir Irano, nes kalbėtis yra geriau nei kariauti. Ir e, viena galėtų būti ta darybų vieta. E, Pone vyriausiasis įgaliotinį Borelį, kreipkite į tokią galimybę dėmesį, nes tos darybos yra svarbios mūsų saugumui. Pas Kosta vieną minutę dabar kalbės. Kiosteris. Sakingas už dabartinę situaciją artimuosiuose rytuose yra Irano ajatola ir jo diktatūra. Suleimanis suplanavo daug teroristinių išpolių ir liepė jos įvykdyti, jis buvo atsakingas už smurtinį drąsių Irano žmonių protesto demonstracijų numaršinimą, žmonių, kurie reikalavo daugiau demokratijos, geresnės socialinės ekonominės padėties. Irano režimas yra homofobiškas ir antisemitinis, siekiantis sunaikinti Izraelio valstybę. Mes, europiečiai, turime tam ryštingai pasipriešinti. Suleimano nužudimas e, yra kvestionuotinas veiksmas tarptautinės teisės požiūrių ir sukėlė karo pavojų, todėl dabar šaušo diplomatijos valanda būtina išgelbėti brandolinį susitarimą. Trumpo e, vyriausybė privalo e, konfliktus spręsti. <clears throat> Traukdama daugiau valstybių mes pasakome už pas, pasaulietišką Iraną, remiame žmonės, kurie demokratiją, dėl demokratijos rizikuoja savo gyvybėmis. Ponas Geta dabar vieną minutę kalbės prieš savęs klausdami, ką daryti, turime pažvelgti į akis naują tikrovę artimuosiuose rytuose. Irano <clears throat> režimui kyla pavojus e, e, e, tiek šalies viduje, tiek iš išorės, ypač po to, kai buvo numuštas ukrainiečių lėktuvas ir uh, Rusija, kadangi JAV pasitraukė, e, tampa beveik stipriausia jėga artimuosiuose rytuose, ką Europa gali e, padaryti. E, ji neįtikins nei Irano, nei Rusijos, nei Junktinių valstybių pakeisti savo kursą. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją dėl techninių vertimo problemų. Ar dabar veikia vertimas, klausiu kalbėtos. Taip. Taigi, pradėsime pradžių. Prieš savęs klausdami, kaip elgtis, turime pamatyti, kokia yra naujoji tikrovė vertimos rytuose. Irano režimui kyla grėsmė e, tiek savo teritorijoje, tiek e, Irake, tiek e, Libane ir režimą diskreditavo taip pat ir numuštas, numušto ukrainiečių lainerio tragedija. Taigi dėl kaiminių valstybių susilpnėjimo e, Rusija e, stiprina savo pozicijas tiek Irane, tiek taip pat Libija. Europa nesugebės įtikinti nei JAF, nei e, Rusijos, nei kitų valstybių pakeisti savo kurso. Taigi, bet kokiu atveju mes turėtume siekti išgelbėti branduolinį susitarimą ir Bašaras Al-Asadas, jeigu neiškos politinio kompromiso, galiausiai e, pralaimės. Ir e, jeigu regionų mastu nebus susitarta, tai Rusija e, dar labiau įsitvirtins viduržėmė jūros regione. Ačiū dabar. Pone Han, vieną minutę kalbės, mėly kolegos. Tikslingai žudyti žmonės yra barbariškas veiksmas, taip pat kaip ir naikinti kultūros paminklus. Generolo Suleiman nužudimas yra aiškus tarptautinės teisės pažeidimas, tą reikia aiškiai įvardinti. Europiečiai e, e, taip pat ir dėl JAF veiksmų e, iš karo ekspertų tapo taikos ekspertai. Istorija mus moko, kad jeigu nesivadovausime vertybėmis, tai žlugsime. Būtina laikytis tarptautinių sustarimų, tarptautinės teisės, ypač e, e, turint omenyje bandolinį susitarimą su Iranu. E, ne Europą ar Ameriką reikia statyti į pirmą gretą. Pirmiausia, reikia veikti bendromis pastangomis, nes laiko mes neturi. Mums reikia taikos, o ne karo, mums reikia bendros transatlantinės politikos, reikia sutelkti jėgas ir vadovantis bendromis vertybėmis siekti bendrų tikslų, sprendžiant geostrateginius klausimus, taip pat <clears throat> aplinkosaugos, kovos su klimato kaita klausimus, nes laikrodis tiksi ir laiko lieka mums vis mažiau. Ačiū uždėmesi. Ar atsakysite į klausimą pagal Minos kortelės procedūrą? Panas Tomas nori jį užduoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Sakėte, kad Suleimanio nužudimas buvo barbariškas veiksmas. Bet ar nemanote, kad tinkamas veiksmas yra e, pašalinti teroristą. Ar, ar jis jūsų nuomonė buvo teroristas ar ne? Pone Han, galite atsakyti. Ačiū už klausimą. Aš manau, kad šis veiksmas reiškia tarptautinės teisės pažeidimą ir aš manau, kad plenarnių posėdžių salėje mes negalime atlikti teismo funkcijos, nes tokių įgaliojimų neturime. Šis klausimas buvo nuolat keliamas šios diskusijos, šis veiksmas aiškiai pažeidė tarptautinės teisės normas ir taip reikia ir įvardinti. Ačiū. Dabar vieną minutę kalbės ponas Hakarainin. Gerbiama pirmininkė, Iranas kelia daugiausiai problemų šiame regione. Daugelį metų jis siuntė savo e, kariškius į kaiminės e, teritorijas ir tai sukėlė tik papildomų problemų. Iranas siekia dviejų didžiausių e, svarbių tikslų. Pirmiausia, įsigyti, sukurti brandalinį ginklą ir sukelti krizę visame regione. Izraelis yra vienintelė demokratinė valstybė artimuosiuose rytuose ir e, turime tik melstis, kad Izraelis nebūtų sunaikintas. Europa apskaitai neturėtų kištis į šią situaciją, tačiau aš nemanau, kad tai yra įmanoma. Jeigu e, tame regione neliktų naftos atsargų, tai mums reikėtų turbūt prekiauti kupranugariais su Iranu. Kaž... Labai ačiū. Mazovka. Ačiū, ponė pirmininkė. Nu, <clears throat> Smarkiai padėjo įtampa artimos rytuose ir visame regione daugiau nei 3000 e, kariškių iš 19 es valstybių narių yra dislokuoti Irake ir todėl jiems kilanti grėsmė reiškia grėsmę visai ES situacija e, ir jos deskalavimas e, būtent to turėtume, turėtume siekti situacijos deskalavimo, įtampos mažinimo, siekti dialogo, turim pasinaudoti visais atvirais diplomatiniais kanalais ir ES privalo siekti e, bendrą e, veiksmų planą, tai yra brandolinis susitarimas su Iranu. <clears throat> Mūsų santykiai su Iranu privalo išlikti stabilus, nes regiono šalis šiuo metu bando atsigauti po ISIS vykdyto niokojimo. Ir todėl tikrai graudu žiūrėti, kaip į šypulius daužomas tas ir taip trapus taikos procesas. Taigi raginu jūs vyriausius įgaliotinį dėti visas įmanomas pastangas, kad ES tapti rimta tarpininkė šioje vis blogėjančioje situacijoje. Ačiū. Pone Jones, vieną minutę dabar kalbės. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Vėlgi e, Donaldo Trumpo negalvojimas ir e, skubotas politinis pasirinkimas e, sukėlė problemų organizavus išpolį ir nužudžius Suleimaną. Taip pat e, buvo e, numuštas e, Ukrainos lėktuvas, dėl to labai apgailestauju. Jau dienų dienas vyksta protestai, įžeidinėjimai iš abiejų pusių, be kitako iš Junktinės karalystės ministro pirmininko. Junktinės Amerikos valstijos neturėjo pasitraukti iš Irano brandulinio susitarimo ir Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl e, e, sutarimo su Johnson, sutarimo su Tampo padėtis pavojinga ir e, žinoma visuomet nukenčia tie, kas yra pažeidžiamiausi, pirmiausia moteris ir vaikai ir mes turėtume imtis veiksmų. Ačiū. Dabar vienai minutiai ponas Grošel. Dėkuoju, pirmininkė įtampa mm, tarp Irano ir JAV gali kelti pavojų e, visam regionui. Ir e, ES nematomumas e, šiame procese bado akis. ES turėtų imtis veiksmų, kad brandulinis susitarimas ir toliau galiotų, kad jis būtų taikomas. Mes turime tuo pasirūpinti. Dėl eskalacijos e, ir dalis ES yra pasiekiama Irano branduliniams ginklams. Ir e, įtampai e, didėjant svarbu, jeigu vyktų tolesni tolesnės diskusijos tarp Irano ir JAV, kad ES pasirūpintų savo branduliniu saugumu. E, Iranas ir e, JAV yra abu svarbus e, gamtinių dujų tiekėjai ir tai yra labai svarbu mūsų ekonomikai. Tai mūsų tikslas, mes norime iki 2050 metų patapti mažai CO2 išmetančią ekonomiką, tad turėtume siekti šio tikslo. Ačiū dabar, ponė Lici, vieną minutę. Gerbiami kolegos, vicepirmininkė, nestabilumas, kuris sukėlė generolo Suleimano nužudimas, dar kartą rodo, kokia neadekvati yra ES užsienio politika. Ji nėra veiksminga, negali padaryti poveikio tam tikriems dalykams. Pone Borel, tai niekaip nėra susijęs su jūsų profesionalumu. Tai tiesiog kontekstas, tai tam tikra prasme teisinė ES sistema. Irano e, ekonomika beveik sužlugdyta ir buvo numuštas Ukrainos e, lėktuvas, 176 žmonės žuvo, kyla eskalacijos rizika, žmonės išeina į gatves ir um, ta eskalacija gali būti pavojinga. Pone von der Leyen um, žadėjo imti strateginių veiksmų. Kaip um, bandote apriboti, pažaboti tokią eskalaciją? Dar lapkričio mėnesį apie tai kalbėjome ir dabar, manau, būtų svarbu šiek tiek sušvelninti toną ir e, pabandyti rasti politinį sprendimą, bet nieko nedaroma. Tiesiog e, remiamasi bendra deklaracija ir e, ponia von der Leyen pateikė pareiškimą kitą dieną po įvykio. Atsiprašau, sako pirmininkė, turiu jūs pertraukti. Dabar žodis vienai minutiai ponui Levandovskijui. Dėkuoju, pirmininkė. Branulinis susitarimas su Iranu buvo e, kantrios demokratijos pergalė. Tai buvo tai, ką galėjome gauti. Taip e, vyko karas e, ir yra aukų ir tai visuomet yra demokratijos pralaimėjimas. Bet reikia vadovautis paprastu principu visuomet e, paprasčiau užsimti prevenciją, nei po to e, spręsti problemą. E, Donaldas Trumpas nusprendė nebeiti santykių su Šiaurės Koreja keliu, pasirinko kitą kelią, bet kuo didesnė rizika kelia JAV, tuo didesnę atsakomybę turime prisimti mes. Girdime, kad Iranas yra teroristų valstybė, bet ne, tai yra 8 milijonų valstybė ir aš, kai vadovavau es delegacijai Irane galiu patikinti, kad tai tiesiog žmonės, kurie nori gyventi normalų savo gyvenimą. Todėl reikia taikaus bendradarbiavimo, kuris turėtų būti mums taip pat ir strateginis. Ačiū dabar ponas Benifei, vieną minutę. Ačiū pirminkė. Eskalacijos uh, mažinimas e, tarp Irano ir JAV e, jau pasiekus e, tokį didelį eskalacijos lygį po Suleimano nužudimo yra gera žinia. Bet reikia pagalvoti apie tai, ką esame pasiekę pagal ES užsienio politiką pastaraisiais metais po daugelio įtampos metų. Trumpas tikisi, kad mūsų santykiai pagerės ir e, reikia, e, žinoma, atsižvelgti į tokį paužiūrį, bet e, penktadienį neįlinėje užsienio reikalų taryboje turėtume apie tai kalbėti ir turėtume neužmiršti žmonių, kurie dėl to kenčia, dėl, um, kenčia dėl ekonomikos uh, nuosmukio, dėl uh, JAV uh, sankcijų, kurios yra taikomos šaliai. Taip pat pagalvokime apie tą lėktuvą, kuris buvo numuštas. Iranas turėtų įsiklausyti savo žmonių balsą. Jie nori demokratijos, žmogaus teisų apsaugos ir mes turėtume toliau dalyvauti dialogę su Irano valdžios institucijomis. Ačiū dabar, ponia Bonfrisko, vieną minutę minutė. Dėkuoju, pirminkė. Vyriausias įgaliotini, kolegos. Žinoma, net negalime įsivaizduoti, kas e, darosi e, iraniečių širdise. Po tokių kovų e, jie nori saugumo, jie nori taikos. Ir protestuotojai būtent už tai ir kovoja nuo pat lapkričio mėnesio. Tačiau niekas negirdi čia Europoje jų balso. Tarptautinė bendruomenė taip pat šimtai žmonių e, e, žuva. Ir e, mes vis dėlto teigiame, kad giname teisinės valstybės principus. Pagalvokime apie tuos eurus, kurie, kuriuos skiria Europos. žudymas Ačiū dabar ponas Majorino. Tai, kas įvyko Irake ir Irane, labai rimta, tai labai pavojinga, kelia didelį susirūpinimą. ES turi būti ryštinga, turi būti susivienijusi ir um, labai aiškiai pareikšti, kad uh, E, JAV įvykdytas generolo Suleimano nužudimas buvo beprotiškas veiksmas, kurį reikėtų smerkti. E, tai tik suteikia papildomų jėgų demokratijos priešams. Ir e, dabar mes negalime daryti tokių klaidų, mes negalime atsisakyti branduolinio susitarimo. Ir dabar tai dar aktualiau nei anksčiau. Ir ypač, kaip sakė vyriausiasis įgaliotinis, Mums e, tai yra esminis išbandymas ir Irano visuomenė nori skaidrumo, nori demokratinės plėtros ir mes turime teikti paramą tiems moteriams ir vyrams, e, kad jie galėtų paremti savo e, diplomatinius, demokratinius kanalus ir išvengtų dar didesnės konflikto eskalacijos. Dėkuoju. Dabar Ponas Pikula, pusantros minutės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau išreikšti užuojautą tų žmonių, kurie e, žuvo numušus lėktuvą šeimoms. Remiu visų šalių, dalyvaujančių šalių tyriejų pastangas E, tų šalių, e, kurių piliečiai žuvo šioje tragedijoje. Pagrindinė žinia yra tai, kad mes visi turėtume susilaikyti nuo bet kokių vienašališkų veiksmų, nes pasiekmes gali būti tikrai e, sunkios, kaip matėme šiuo atveju. Tad nužudžius generolą Suleimaną buvo atidaryta Pandoros skrinė ir dabar matome to pasiekmes. Tikiuosi, kad Kaip girdėjome žiniuose, JAV pajėgoms pasitraukus iš Irano, kad tai nesukels e, papildomo konflikto. ES turi imtis iniciatyvos, turi siūlyti diplomatinius sprendimus ir siekti tikslo, kad Iranas e, vykdytų visas savo prievolės pagal branduolinį susitarimą. Iranas visų pirma turėtų sustabdyti smurtą prieš visus demonstrantus, e, kaip matėme pastaruoju metu, pastarosiomis dienomis. Be abejo, turėtume pradėti diskusiją apie transatlantinį bendradarbiavimą artimiausių metų. Ačiū. Ačiū dabar pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą gavome daug prašymų pasisakyti, tad turiu apriboti mm, kalbėtojų skaičių pagal politinę frakciją. Pradėsime nuo uh, pono Zver. Vieną minutę, prašom. Ačiū už sutiktą žodį, pirmininkė. Daugelį metų stebėjau Irano opozicijos pastangas ir kovą už demokratiją ir laisvę. Ir Europos parlamente mes keletą kartų e, skiriame dėmesio Irano pozicijai. Vis dėlto užsienio ir saugumo politikos tarnyba e, vadovaujasi šiek tiek kitokiu požiūriu. Aš manau, kad ES turėtų E, tvirčiau remti Euroatlantinį alijansą, užuot bandžiusi kištis į ES, atsiprašau, į JAV ir Irano santykius ir juos šven, švelninti. Mm, žuvo daug žmonių, daug žmonių yra užgrotų. Ši šalis imasi smurto prieš protestuotojus, taip pat numušė Ukrainos keleivinį lėktuvą. Mes neturėtume būti dviejų, tų dviejų šalių tarpininkai. Noriu paraginti poną Borel ir ES permastyti savo poziciją dėl Irano. Ačiū dabar vieną minutę, ponas Heišel. Ačiū pirmininkė. Mes turėtume stengtis pasmerkti šią situaciją, turime prisidėti prie to, kad sumažėtų įtampa, turime remti padėties deeskalavimą. Buvo nužudytas generolas Suleimani, kad ir kas jis būtų buvęs, turime suprasti, kad tai paskatino įvairius kitus veiksmus. Mes turime sugebėti išsakyti kritiką JAV atžvilgių. Taip pat mes turime būti kitų šalių partneriai, verti partneriai. Mes turime imtis visų pastangų ir e, stengtis palaikyti gerus santykius su JAV ir su kitomis valstybėmis, taip pat ir su Iranu. Turime ir toliau remti brandolinio susitarimo įgyvendinimą, nes bet koks įtampos didėjas, jau nekalbant apie padėties eskalavimą iki karo, e, nebūtų naudingas. Ačiū toliau ponas Auštrevičius. Ačiū pirmininkė. Irano režimas nusipelno įvairiausių sankcijų už krūvinus veiksmus prieš savo paties žmonės, kurie protestavo gatvėse, taip pat ir už karo nusikaltimą, kai buvo numuštas e, Ukrainos e, civilinės aviacijos lėktuvas. ES turi veiksmingai taikyti įvairias sankcijas Irano režimui ir teikti paramą to šalies e, pilietiniai visuomeniai ir opozicijai neaktyvumas ir tyla paskatins Irano režimą daryti kitus nusikaltimus ir lems dar didesnį regiono nestabilumą. Pripažinkime, kad ES padarė klaidų Irano atžvilgių. Turėjome per daug optimistinių lūkesčių ir įgyvendinome netinkamą politiką. Ačiū dabar ponia Konečina vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Šiame parlamente turime suprasti, kad tarptautinė politika nėra futbolo rungtynės. Neturėtume e, toleruoti, taikstyti su savo e, mėgiamiausia komanda ir nušvilpti kitą komandą. Neturime taikyti dvigubų standartų ir neturėtume bijoti kritikuoti nieko, kas pažeidžia taisyklės. Pastarojo meto veik, JAV veiksmai Irake akivaizdžiai pažeidė tarptautinę teisę. Iranas numušė lėktuvą ir e, tai taip pat reikėtų pasmerkti. Mes šiame parlamente neprivalome mylėti JAV ar ginti Irano. Mes turime labai aiškiai pasisakyti, kai yra pažeidžiama tarptautinė teisė. 2020 metai prasidėjo prastai, nebuvo atkurtas ir taip pat, jeigu nebus atkurtas pasitikėjimas tarptautinė teisė, šie metai blogai ir baigsis. Taip mes stovime kryškelėje, bet ne tarp JAV ir Irano, tačiau tarp tarptautinės teisės ir chaoso. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti skundą Europos parlamento e, biurui, kadangi mums neleidžiama iškelti savo vėliavų plenarnėje salėje, sakant, kad tai yra plakatai, o tai yra neprimtina. Dėl Irano. E, Brandolinis susitarimas, kuriam pritarė Iranas, yra geras Europos diplomatijos rezultatas, tačiau turiu pasakyti, kad visas blogis, kuris dabar yra artimuosiuose rytuose, yra nulemtas JAV agresyvių veiksmų. JAV uh, E, įžūliai ignoruoja tarptautinę teisę ir rengia teroristinius išpolius prieš kitų šalių politikus. Norėčiau kreiptis į ES ir paraginti ją pasmerkti tą amerikiečių teroristinį išpolį, taip pat kaip yra smerkiami kitų šalių rengiami teroristiniai išpoliai. Taip pat e, manau, kad turėtume laikytis nuo šalyje tų e, krūvinų JAV išprovokuotų įvykių. Dabar ponas Basesku doamnă președintă ačiū pone pirmininke kalbant apie jav ir irano tarpusavio ginčą mes turėtume remtis tiesa o tiesa yra tokia kad generolas suleimanis buvo vienas iš e, sumanytojų JAF ambasados užpolimo. Irano teritorija buvo tas teroristinis aktas įvykdytas. Panašu, kad e, turime ar siekiame išsaugoti sustarimą dėl Irano branduolinės programos, tačiau aš norėčiau uh, pareikšti savo asmenį nuomonę apie tai, kad Iranas nesilaikys to susitarimo nuostatų ir mes e, reikšime solidarumą teroristiniai valstybei. Nežinome, ar e, iki begalybės tą solidarumą e, demonstruosime, jeigu Irano vyriausybė nesilaikys bendroje sutarimo nuostatų. Dabar Lopės Agilar. Gerbiamas vyriausiasis įgaliotinį Borelį. 176 žuvusiai numušus praėjusią savaitę Ukrainos lėktuvą yra tik tai e, viena sudėdamoji dalis e, toje nelaimingų įvykių grandinėje. Iranas pripažino savo kaltę po to, kai buvo paviešintos slaptųjų tarnybo ataskaitos. <clears throat> Dauguma žuvusiųjų tame lėktuve buvo Irano piliečiai, tik 18 europiečių žuvo. Prasidėjo demonstracijos protesto, kurios buvo išvaikytos, šimtai žuvusiųjų, atjungtas internetas Irane. Nuolat grasinama e, Širano pusės atsisakyti 15 metų brandolinio susitarimo, Europos parlamentas gali ir turi tik toliau remti pasirinktas diplomatinės pastangas tam, kad ES e, imtųsi visų įmanomų veiksmų siekiant išspręsti šį konfliktą. Aleksandro Fjordano dabar kalbės. Jordanov tiksliau ponė pirmininkė, ponė Borelė. Jeigu mes nesivadovausime sveika nuovoka, nesugebėsime vadovautis ir jeigu įtampa e, nesumažės, ar mes turime kitą veiksmų planą, mums reikia plano B. Nepakanka vien tik tai reikšti užuojautą aukų artimiesiems e, numušto Ukrainos lėktuvo mes privalome aiškiai pasakyti diktatoriškam Irano režimui, kad jeigu jis toliau tęs e, savo politiką regione, sulauks kitokio atsako ir tas atsakas e, sukels dar vieną audrą dykumoje. Mes e, Junktinės valstijos aktyviau veikia prieš šį režimą, kitaip nei mes e, ir tos antiamerikiečkos nuotaikos, kurias mes girdime taip pat ir šioje plenarnių posėdžių salėje kelia grėsmę ne tik Junktiems valstijoms, tačiau kelia grėsmę taip pat ir Europai. Mes privalome ir toliau palaikyti Junktinės valstijas. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos vicepirmininkui, vyriausiam įgaliotiniu užsienio politikos klausimais, ponai Boreliui, prašau. Jo. Buvo labai įdomu klausytis tų įdomių pasisakymų, kurie kartu buvo ir labai skirtingi. Taigi po šių diskusijų kam nors pristatyti parlamento poziciją būtų labai sudėtinga, nes e, <clears throat> pozicijos kardinaliai skiriasi, požiūriai kardinaliai skiriasi, kaip spręsti šią krizę, kaip užtikrinti stabilumą. Dėl tos būtinybės visi sutarėme. Nes grėsmė kyla mums visiems. Pirmiausia, norėčiau Jums pasakyti, kad uh, niekas e, ne, neatsisakė brandalinio susitarimo su Iranu. Mm, ir tikrai aš mm, Tai ne aš manau, kad būtina e, išsaugoti brandarį sustarimą, taip mano taip pat ir e, užsienio reikalų ministrų taryba. Žinau, kad egzistuoja tam tikra prieštara tarp to laiško, kurį gavau iš JAF, užsienio, iš Junktinės karalystės užsienio reikalų ministro, kuriame uh, galbūt atspindima šiek tiek kitokia pozicija, palyginti su to laišku, kurį aš perskaičiau, tačiau man svarbiausias dokumentas yra tas laiškas, kurį aš skaičiau ir e, būtent to laiško nuostatomis aš grindžiu savo veiksmus. Junktinės karalystės ministras e, e, nesiūlo pakeisti Obamos sustarimo Trumpo sustarimu. Ten parašyta, kad norima išsaugoti tą susitarimą ir pasinaudoti numatytais mechanizmais ir procesais tam, kad būtų galima daryti įtaką Iranui, nes tikrai niekas susitarimo uh, ne e, atsisakė, Tatena ir toliau e, tikrina e, ekrano brandolinius objektus ir veiklą. Taigi nepamirškime, kad Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija yra patvirtinta dėl brandolinio sustarimo su Iranu. Užtruko dešimt metų kol sustarimas buvo pasiektas ir Junktinių tautų saugumo taryba savo rezoliuciją įpatvirtino, niekas tos rezoliucijos neatšaukė. Ji vis dar galioja, taigi tikrai nekaltinkite manęs ir neraginkite manęs pakeisti savo pozicijos. Aš čia atvykau ne tam, kad savo poziciją pristatinėčiau. Mano darbas yra pristatyti jums uh, po ilgų diskusijų priimtą užsienio ministrų tarybos sprendimą <clears throat> ir pristatyti informaciją, kuri yra pateikiama tame laiške. Žinoma, mes pasisakome už Irano suverenumą, teritorinį vientisumą ir e, galimybę Iranui toliau vykdyti vidaus politinės reformos ir kuomet kolegos man užsireikalų ministrų taryboje suteikė susimanomus įgaliojimus, galimybę naudotis visomis diplomatinėmis priemonėmis, galimybę susitikti su visais, o visais reiškia tikrai visais tam, kad ieškoti politinių sprendimų visame regione ir aš, regione, ir aš taip suprantu, kaip ir raginimą palaikyti ryšius su uh, laikinąją Irako vyriausybę. Aš e, pirmadienį Irano užsienio ministras lankėsi pas mus ir e, konsultavosi su EIVT e generaliniu sekretoriumi, prašydami prašydamas mūsų didinti <clears throat> pastangas ir asociacijos E, susitarimą, tariau, stiprinant e, tą susitarimą, kuris įsigalio 2018 metais. Ir e, taigi turime daug įvairių galimybių ir priemonių. Mes turime gyvendinti mums patikėtą misiją, taip pat ir per savo atstovybę, stiprinti ekonominius prekybos saugumo sitie tarpusavio e, santykius, e, gynybos, e, saugumo politikos sitie bendradarbiauti. Mes vykdome atitinkamą misiją. Turime didinti pastangas tam, kad Irako vyriausybė sugebėtų šalį išlaikyti vieningą. Kaip suprantu, iš jūsų pasisakymų visi puikiai suvokite, kokias dramatiškas pasiekmes mūsų saugumui turėtų panaši krizė Irake į tą, kurią šiuo metu yra patekusi Sirija. Stimiausiamis dienomis aš konsultuosiuosi su Irako pareigūnais valdžios atstovais, pasiūlysiu jiems su savo mūsų pagalba tiksliau, siekiant toliau vykdyti reformas šalyje ir neprarasti visos tos pažangos, nesunaikinti, kuri buvo pasiekta per pastarosius metus. Mes galime daug diskutuoti apie tai, kaip atrodys viskas ateityje, tačiau šiuo metu vienas dalykas yra aiškus, Iranas šiuo metu dar brandolinio ginklo neturi dėl pasirašyto susitarimo. Ir aš nematau galimybės e, sudaryti alternatyvų susitarimą. Iš tikrųjų nematau, visi kalba būtent apie šį susitarimą ar bent